Dear colleagues, may we begin by our further program? Kolegos, gal galėtume mm, pradėti tęsti darbą pagal darbo tvarkę? Thank you. So we are at point number nine. Ačiū. Dabar devintas darbo tvarkės punktas. Atstovavimas darbuotojams valdybos lygmenio Europoje. Suteiksiu žodį pranešėjui Enriko Gasbara. Žodis jums. Ačiū. Dėkuoju kolegoms, kurie pateikė pakeitimų siūlymų. Iš tikrųjų, jie bus naudingi gerinant šitos nuomonės projektą. Norėčiau kolegoms pasakyti štai ką. Šios nuomonės projektas, kurį aš pateikiau, remiasi 153 ES sutarties dėl sveikimo straipsnių. Ir aš norėčiau tiesiog išsiplėsti kiek plačiau, norėčiau pateikti e, teisinę nuomonę, kad šitas tekstas būtų kuo veiksmingesnis. Kaip jau minėjau, buvo pateikta įvairiausių pakeitimų siūlymų, kai kurie nebūtinai susijęs su mano nuomonės turiniu, tačiau aš manyčiau, kad aš pajėgsiu išvelgti ir juos. Šioje nuomonėje aš norėjau pasiūlyti harmonizuoti dabar taikomus teisės aktus, kad jie būtų vienodai galiojantis visose 28 valstybėse narėse. Labai svarbu tuos standartus išplėsti į visas valstybės, tačiau nereikėtų pažeisti subsidiarumo principo. Tai yra svarbiausias mūsų veiklos pagrindas ir mes dėl jo neturime jokių bajonių. Aš tikiuosi, kad šios dienos diskusijose mes pasidalinsime nuomonėmis išsamei. Aš su šešėliniais pranešėjais jau kalbėjausi, bet to pirmąją gegužės savaitę susitikę Strasbūrė turėsime progos paieškoti kompromisinių sprendimų. Aš tikiuosi, kad mums pavyks. Aš dėkoju visiems kolegoms ir dėkoju taip pat e, pirmininkui. Ačiū. Būda. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau paneš, padėkoti ir pranešėjui už jo pateiktą informaciją, už puikų bendradarbiavimą su mumis rengiančią nuomonę. Mes norėtume, kad nacionalinės teisės aktuose būtų numatyta darbuotojų galimybė dalyvauti įmonės valdyme, tačiau laikantis subsidumo principo. Tačiau tuo pačiu metu reikėtų numatyti teisę pačioms bendrovėms, kaip joms organizuoti savo vidaus veiklą norėčiau paminėti keletą dalykų. Štai ką. Pirmiausia, 20 pakeitimo siūlymas. Mūsų komiteto darbuotojai turėtų išsiaiškinti, kaip siūlymas atšaukti vieną iš direktyvų dera su mūsų veiklos metodais. Juk čia nėra ta direktyva, kuri tiesiogiai susijusi su mūsų rengiama nuomonė. Žinoma, mes galime ieškoti bendro sutarimo, tačiau kita vertus valstybės narės turi pačios numatyti galimybės, kaip bus atstovaujami įmonių valdyme darbuotojai ir kokią formulę pasirinkti, kuri priimtiniausia darbuotojams dirbantiems konkrečioje įmonėje, manau, tai yra valstybės prerogatyva. Darbuotojas. Visų pirma, ar jis dirba pagal teisėtą darbo sutartį, Nežinau, kiek e, šitą nuomonę nagrinės darbo santykius, kurie nėra pagrįsti sutartimis. Uh, Dėkoju, ponia Regner. Ačiū. Trumpai, kadangi buvo paminėtas mano pateiktas pasiūlymas, tai tema, kurią mes jau beveik dviejį metai rengiamės išsameu aptarti ir manyčiau, kad atėjo laikas ir mūsų parlamente priimti galutinį sprendimą. Aš tiesiog norėjau pasinaudoti progą ir pasikalbėti su kolega pranešėju Degrandės. Galbūt dvi šalių pagrindų aš galėčiau pasitarti su juo dėl mano pateikto pakeitimo siūlymo. Aš vertinu Gasparės nuveiktą darbą, tiesiog norėčiau atkreipti dėmesį į tą mano pakeitimą, kurį aš pasiūliau. Tiesiog, kai kalbame apie teisę gauti informaciją, būti išklausytam, tai mes čia susi, susidurėme su viena iš pagrindinių teisių. Čia nieko, čia nėra nieko naujo. Tai yra teisė, kuri išplaukė iš pagrindinių žmogaus teisų hartijos, kurią mes ES vadovaujamės. Taigi šita teisė pradėšime yra patikslinama Ir dar, nu, kar, dar norėčiau atkreipti dėmesį į dalyvavimo bent sprendimų prieimimuose teisę. Viskas priklauso nuo įmonės dydžio ir nuo to, kokią sistemą įmonė taiko siekdama įtraukti darbuotojus į sprendimo priimo procesus. Todėl galima vadovautis e, labažų, vidutinių įmonių, didelių įmonių samprata, tačiau čia, manyčiau, sprendžiu šitą klausimą, yra įvairiausių variantų. Dėkuoju. Daugiau nematau prašančių žodžių. Ar kolega Gasparą norėtų kalbėti, pakomentuoti? Dar kartą dėkoju kolegoms. Aš jau pradžioje sakiau, kad jūs pateikėte labai svarbių, įdomių pakeitimų siūlymų, iš visų jų buvo maždaug 60. Manyčiau, kad mums pavyks, mums pavyks rasti kompromisą, tiesiog man reikia pasistengti suformuluoti juos teisiškai neprikaištingai ir atspindėti jūsų pasiūlymų turinį. Žinoma, e, MPL komitete mes dar grįšime prie šių klausimų. Dėkuoju. Tai buvo devintasis darbo tvės klausimas, dabar dešimtasis pakeitimų aptarimas. siekiant įgyvendinti Junktinių tautų konvenciją dėl neįgaliųjų teisių. O, matau, kad pranešėjos Hautela nėra salėje. Yeah. For, for, for Gal palūkėkime keletą sekundžių, kol gausime informacijos ar ponia Hautala yra pakeliui. Uh, okay. Uh, we won't have uh, the rapporteur uh, in the... Na, neturime pranešėjos. Dar jos nebus bent keletą minučių, todėl siūlau daryti pertrauką iki 16 valandų 10 minučių. Tada aptarsime 10 punktą, o Po to mūsų laukia susitikimas su komisijos nariu Hill. Ar sutinkate? Taigi pertrauka iki 16 valandų 10 minučių.